nacionalinė asamblėje, jeigu jūs nesate tuo patenkintas, tai prašom kreiptis į Teisės reikalų komitetą. E, Pone Cimer, e, Guengel frakcijos vardu prašė, kad būtų apgintas ponios Eleonoros Forenzos e, imunitetas dėl G20